20 milijonų eurų. Ir manome, jog pagalbą šiam regionui dar reikėtų ir toliau stiprinti. Dank, Herr Kommissar Cholos. Zum, Abs zum Abschluss der Aussprache wurden insgesamt sieben. Ačiū komisijos nariu ponui Čiološ. Aš gavau kelis rezoliucijos projektus. Debatai yra baigti, o balsuosime dėl šių rezoliucijų po to, kai baigsime svarstyti paskutinį darbo atvelkės klausimą. Tai yra diskriminacija dėl priklausimo kastai Indijoje. Ir pirmasis kalbėtojas ir, yra uh, rezoliucijos autoris panas Vandalin. Ačiū pirmininkė. Taip, šiandien Europos parlamente kalbame apie e, kastų diskriminaciją Indijoje. Apie 200 milijonų dalytų neliečiamųjų gyvena visiškai neprimtinoje situacijoje, turi atlikti baisų darbą. Mm, kadangi mes tik apietavome, tai aš nesileisiu smulkmenas, ką jie priversti yra daryti, tačiau dėja taip pat didžiu, daugelis iš jų yra priversti užsiimti prostituciją. Indijos valdžia yra prižadėjusi pagerinti jų situaciją ir popierių planai, taisyklės šiuo tikslu atrodo gražiai, tačiau kasdienė praktika rodo, kad situacija realiai yra visiškai kitokia. Didžiausia problema yra, pavyzdžiui, tie, kurie greuna dalitų namus, tie, kurie priekiauja dalitais kaip vergais, tie, kurie parduoda dalitus į e, prostituciją, į vergovę, jie nepersiekėm, nebaudžiami, dar blogiau. Kiekvienais metais šimtai, netgi tūkstančiai dalitų yra policijos e, kankinami. Dalitai Indijoje atrodo tarsi grupė, kurią gali laisvai medžioti. Tai situacija turi pasikeisti ir ES turi realiai prisidėti prie to. Mes deramės su, su Indija dėl energetikos, dėl klimato, dėl priekybos santykių. Ir manau, kad šiame kontekste turime nepamiršti neliečiamųjų situacijos. Indija privalo pasirūpinti, kad būtų realiai gyvendintos reformos policijos, teismų srityje, kad tie, kurie yra visuomenės apatiniuose sluoksniuose nebūtų gramzdinami dar giliau. Pritaikykime tai kaip pagrindinė prielaida, kuomet ES derasi dėl, su Indija dėl naujos, pavyzdžiui, priekybos sutarties. Ačiū. Ačiū, panai Vandalin. Dabar Geringė Dionerberg. Dziękuję, panie przewodniczący. Ačiū, pirmininkė kastų sistema egzistuoja dar daugelįje Azijos šalių. Visuomenė yra susiskaldžiusi dėl e, tų šalių istorijos. Diskriminacija yra labai dažnai lab, plačiai priimtin, pri, priimamas, toleruojamas dalykas. Ir Indijoje žemiausios kastos negali gauti įvairiausių paslaugų, negali turėti žemės, negali įgyti išsilavinimo, jie yra žeminami, fiziškai už, užpuolami. Neseniai um, buvo didžiulių smurto protrukių prieš dalitus, ypač, pavyzdžiui, daličių moterų išprievartavimai. Ir Ir tai vyksta nežiūrint to, kad oficialiai diskriminavimas kastų pagrindu yra draudžiamas pagal Indijos konstituciją. Deja, įstatymai neįgyvendinami. Netaip lengva bus padėti pakeisti Indijoje, kadangi uh, Mm, diskriminavimo pagal kastą sistema labai gyva, tvari, ypač kaimiškose vietovėse. Aš tikiuosi, kad įmanoma bus kažką padaryti, kad ir kitos mm, to regiono šalis paseks Indijos pavyzdžių, priims diskriminaciją tokiu pagrindu draudžiančius teisės aktus. Ačiū. Dėkuoju kolegai, dabar dvi minutės ponė Lochbiller. Ačiū ponė pirmininkė. Dalitai neliečiamieji sudaro ketvirtadalį Indijos visuomenės - 250 milijonų žmonių. Pats išsireiškimas dalitai reiškia žlugę žmonės. Socialinė, religinė, politinė atskirtis grėsia šiems žmonėms. Indija teikia teisės aktus, juos tvirtina, kuriuose teigia, kad neturėtų būti diskriminacijos dėl priklausimo kastai, tačiau šie teisės aktai nėra sėkmingai įgyvendinami. Diskriminacija yra giliai įsišaknyjusi Indijos visuomenėje. Jeigu pažiūrėsime į rezoliuciją, Tamilnadu regione buvo padarytas išpolis aukštesniai kastai priklausančių žmonių. 268 namai buvo apiplėšti ir padėkti. Policija dėja visiškai net neįsikišo į šį išpolį. Taigi vyriausybė ir administracija turėtų skubiai imtis priemonių ir veiksmų. Nuo pat vietos lygio iki aukščiausio lygio reikia užtikrinti, kad būtų apsaugoti dalytai tikriausiai reikėtų tvirtinti ir naujus teisės aktus. Dalitai yra prilyginami pačiai žemiausiai klasiai. Jie yra išnaudojami, iš jų yra juokiamas, išaipomas ir tai atrodo yra jų lemtis. Taigi mes tikimės, kad Europos Sąjunga palaikys tuos aktyvistus, tuos dalytus, kurie bando pagerinti savo pačių padėtį ir savo patiems padėti. Taip pat negalima leisti tiems, kurie naudojasi tokiomis vergovės formomis, iš to pasinaudoti. Dėkuoju, ponė Lochbiller. Ponas Prėda, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai bendro rezoliucijos projekto tekstas yra rezultatas pastarojo meto įvykių Tamilnadų regione ir kitose provincijose. Šie išpoliai rodo, kad diskriminacija prieš dalitus yra tragiška realybė Indijoje. Pone Lochbiller sakė, ką reiškia pats terminas dalitas. Labai dažnai e, yra vartojamas kitas terminas - neliečiamasis. Mes bandome apsaugoti žmonės. Šis klausimas yra susilaukęs tarptautinių tarptautinio dėmesio. Mes pripažįstame Indijos vyriausybės pastangas panaikinti diskriminaciją dėl priklausimo kastai. Tačiau mes norėtume, kad teisės aktai būtų vykdomi veiksmingiau. Žinoma, mes suvokiame, kad diskriminacijos panaikinimas užtrunka nemažai, nes turi pasikeisti pati mąstysena, tačiau manome, kad galėtume imtis konkrečių veiksmų. Labai paprastai galime pasakyti, Indijai reikia nepriklausomos policijos. Policija neturėtų būti korumpuota. Policija turėtų registruoti visus atvejus, visus skundus, visus nusikaltimus, apie kuriuos praneša asmenys nukentėję nuo diskriminacijos. Indijos parlamentas, mano nuomonė, turi patvirtinti teisės aktą, kuris uždraustų žeminančias darbo formas. Nuo to ypatingai kenčia ši gyventojų grupė, apie kurią mes šiandien ir kalbame. Ačiū. Dėkuoju kolegai Preida. Pone Šakė, pusantros minutės. Ačiū, panė pirmininkė, komisijos nariai gerbėjai kolegos. Diskriminacija dėl priklausomų kastai. Tai tebe lieka labai rimta da, problema, nuo kurios kenčia šimtai tūkstančių da, Indijos gyventojų. Turime imtis papildomų veiksmų tam, kad paragintume vyriausybę dar grįžčiau kovoti su šią diskriminaciją, nei buvo daroma iki šiol. Mes e, tikimės, kad Indijos parlamentas patvirtins teisės aktus, kuriais siekima yra apsaugoti pažeidžiamiausias visuomenės grupės ir mažumas. Be to reikėtų pagerinti ataskaitų e, teikimą ir e, nusikaltimų registravimą. Ir tie, kas vykdo nusikaltimus, turėtų būti traukiami baudžiamojo atsakomybėn. Yra nemažai visuomenėje grupių, kurios remia uh, pažeidžiamiausius savo tautiečius, reikia jiems padėti. ES turėtų sustiprinti savo pastangas tam, kad šios problemos būtų sprendžiamos e, Indijoje vietos ligmenių ir tam, kad padėtų realiai šioms pažeidžiamoms grupėms. Kartu turėtume plėtoti tarptautinį dialogą dėl uh, uh, diskriminacijos Indijoje. Pasaulis stebi, kaip Indijos ūkis nulatos auga neturėtume sudėję rankas sudėti, turėtume tame daryti viską, kad Indija taip pat sparšiai gerintų ir žmogaus teisų ir pažiūrimų grupių apsaugos situaciją. Dėkuoju, poniai Šakė, toliau ponas Mafi. Ačiū, ponė pirmininkė. Kastų sistema yra reakcinė, viduramžiai kvepianti sistema kai valdančiosios e, kastos e, Indijoje e, manau, kad gali daryti viską su visais kitais žmonėmis. Lygiai taip pat, kaip elgėsi Didžiojo Britanija, Britanijos imperijos laikais. Akivaizdu, kad šie žmonės mano, jog įstatymai yra vienas dalykas, o realybė yra visiškai kitas. Ir todėl jie visiškai nepaiso įstatymų. Tūkstančiai um, dalyčių moterų E, dirba visiškai nežmonišką darbą. Nereštingumo lygis yra didžiulis. Lapkričio pabaigoje šimtai e, dalytų namų buvo apiplėšti, o policija nieko nedarė. Kastų sistema legitimuoja, e, įteisina situaciją, kai dirbantieji yra engiami, o mes visiškai tam neprieštaraujame daug, e, nuo 100 tūkstančių iki 200 tūkstančių mergaičių priverstos Namirnabų vestijoje vergiškomis sąlygomis dirbti verpimo staklynuose, tiekiančiuose verpalus e, gamykloms. Be to yra žinoma, kad daugiau nei 50 tūkstančių ūkininkų pastaruoju metu uh, įvykdė savižudybės, dėl to, kad jie nesusitvarko su dabartinė situacija. Todėl reikia reikalauti, jog Indija reformuotų savo žemės ūkį. Dabartinė, dabartinis augimas Indijoje da, yra palankus tik tai mažai valdančiųjų grupiai, o milijonai gyveno skurde. Pasiūlymai dėl tiesioginių investicijų į e, vakarų prekių ženklų įmonės bus naudingos vėlgi tik tai valdančiam elitui. Marginalizuojamos grupės, tokios kaip dalitai, tikrai uh, nukenties dėl to. Todėl aš remiu uh, Indijos darbuotojų ketinimą surenkti 46 valandų stre, visuotinį streiką, kurio metu bus reikalaujama vyriausybės įvykdyti reikiamas reformas. Ačiū. Frakcijų vardu, ponia Korhala. Dalit. Ačiū pirmininkė. Dalitai yra kastų piramidės pačioje apačioje, kitaip vadinami neliečiamaisiais. Nemažai gerai, palankių e, sprendimų buvo priimta pagerinti dalytų situaciją, yra ir vietų jiem palikta e, Indijos parlamente, yra ir. Uh, švietimo ir užimtumo e, šiek tiek daugiau galimybių pagal TDO e, duomenis. Dalitai labai dažnai e, priverčiami užsiimti prostituciją ar vergiškų darbų. Ir moterų dalyčių raštingumas vos 24 procentai, tuo tarpu e, likusių gyventojų bendras raštingumo lygis yra 43 procentai. Taigi labai daug dar reikia padaryti, kad situacija pagerėtų. Diskriminacija kastų pagrindų turi būti mm, iš dalies panaikinta ir per tinkamą švietimą vietos mokyklose. Ačiū poniai Korhola, ponia Kretu. Minarea pe criterii de castă care perpetuează sărăcia și lipsa de șanse pentru. Ačiū. Aš irgi norėčiau pasipiktinti diskriminavimo kastų pagrindu. Moteris ai, patiria dvigubą diskriminaciją, kadangi priklauso žemai kastai yra, ir yra moteris. Todėl dažnai patiria išprievartavimus, neturi galimybės užsitikrinti prieigą prie teisingumo. Indijos valdžia turi padaryti kažką dėl to, kad šeštas Indijos pilietis yra dalitas, taigi yra iš kastų sistemos išstumtas. Indija privalo užtikrinti, kad būtų gerbiama jos pačios konstitucija, kuri draudžia draudžia diskriminavimą kastų pagrindu. Turi būti laikomasi kvotų, pavyzdžiui, užimtumo srityje. Tai padėtų pagerinti situaciją. ES išorės politiką formuojanti, um, už, už išorės politiką atsakinga vyriausiai galiotinė turėtų imtis šių klausimų ir tikrai per dėrybą su Indija pasiekti situacijos pagerinimą. Ačiū, Oiland, vienai minutiai. Ačiū, pirmininkė. E, ši rezoliucija kalba apie diskriminavimą kastų pagrindų, kuri dėje yra labai plačiai paplitusi, paliečia milijonų žmonių Indijoje. Indijos valdžia turi sustiprinti savo pastangas, kad, už, kad uh, tokiam diskriminavimui būtų padarytas galas nedelsiant. Eina kalba apie 200 milijonų dalytų, kurie patiria baisų smurtą, nužudimus, prievartavimus, kitus nusikaltimus, vykdomus prieš juos bei visiškai nebaudžiamai. Pagal Thomson Reuters e, e, tyrimus atliktus praeitais metais, Indija pati baisiausia yra vieta e, moteriai gyventi. Tai tikrai baisus faktai ir aš labai remiu kreipimąsi, kad komisija prioritetų teiktų toms programoms, kurios yra skirtos spręsti diskriminavimą kastų pagrindu. Dėkuoju kolegijai Oiland. Dabar pana Šliuter, vieną minutę. Ačiū, pane pirmininkė. Kastų sistema yra sena represinė sistema, kuri nebeturėtų turėti vietos šiame amžiuje. Dalitai adivasiai yra diskriminuojami. Jie neturi jokių teisų. Nors tokio pobūdžio diskriminacija yra draudžiama. Moteris yra labai dažnai nusikaltimo aukos. Mums atėjo laikas nustatyti sąlygas mūsų pačių įmonėms dirbančioms audinių sektoriuje, kad jos neprisidėtų prie diskriminacijos ir represijos. Aš turbūt esu vienintelis čia, kuris užsiemė tokią nemalonę veiklą, apie kurią mes čia kalbame šiandien. Įsivaizduokite, 10 valandų per parą yra rankiniu būdu tvarkomi lauko tualetai ir jie yra valomi. Vielen Dank, Herr Kollege Schlüter. Ačiū, ponė Šliuter. Ponas Paška, pusantros minutės. Pone pirmininkė, komisijos nariai. Labai sunku įveikti tokią praktiką, kuri jau egzistuoja šimtmečius. Taip būtent ir yra, kalbant apie kastų sistemą ir diskriminaciją kastų pagrindų Indijoje. Europos parlamentas turėtų pasinaudoti savo turimų uh, svoriu ir išnaikinti diskriminaciją kastų pagrindų, bendradarbiaudamas su Indijos valdžia. Dalitai ir adivasės moteris yra labai dažnai žeminamos, jos yra neprimtinai diskriminuojamos. Moteris turi atlikti sunkų darbą, jos yra prievartaujamos, seksualiai išnaudojamos aukštesnių klasių atstovų. Galiu tik paminėti 16-metės mergaitės išprievartavimą. Todėl, kolegos, Indijos valdžia turi padaryti kur kas daugiau, kad būtų vykdomi įstatymai skirti žemiausiams kastoms ir gentims jokia kasta, jokia bendryje Indijoje neturėtų tapti diskriminavimo ir smurto aukomis. Indijos valdžia yra atsakinga už žmogaus teisės ir mes turime kritikuoti būtent Indijos valdžią. Dėkuoju kolegai Paška. Dabar ponas Kelly. Indija priklauso BRICS šalių grupiai, tai yra sparčiai besivystanti šalis pasaulyje, mes tuo labai džiaugiamės. Indija daro ekonominę pažangą, tačiau socialinės pažangos dėja šalyje nėra. Ir tai iš dalies gali būti suprantama, nes seni įpročiai sunkiai yra panaikinami. Yra labai daug hierarchijos, E, daugelio šalių atveju, tačiau Indijoje reikia prisiminti jos istoriją, todėl reikia labai daug laiko, kad pasikeistų toks požiūris. Nepaisant to, mes turime taip pat imtis veiksmų tarptautinėje bendrijoje. Policijos reforma, pavyzdžiui, turi būti vykdoma, turi būti vykdomos taisyklės, reikia užtikrinti socialinę integraciją. Švietimas yra labai svarbus, tik 26 procentai dalytų yra raštingi Mes turime užtikrinti, kad būtų visiškai uždraustas vaikų darbas ir e, rankinio išmato pašalinimo darbas. Ačiū. Dėkuoju ponui Keli. Ponas Repo. Viena. Toliau ponas Repo. Vieną minutį. Pone pirmininkė. Europos parlamentas e, yra jau išreiškę savo požiūrį į kastų sistemą Indijoje. man net sunku įsivaizduoti tai, kad gali būti, kad neliečiamų situacija Indijoje nesikeičia. Dėl to turėtume kaltinti pirmiausia Indijos valdžią. Indija padarė daug pažadų. Ji privalo laikytis prisimtų žmogaus teisų įsipareigojimų. Neseniai įvykęs smurtas. Tai yra įrodymas to, kad Indija padarė per nelik mažai šalindama diskriminaciją dėl priklausimo kastai. Yra visiškai akivaizdu, kad dominuojančios kastos surengia uh, išpolius prieš dalitus. Deja, Indijos valdžia mano, jog laikytis įsipareigojimų žmogaus teisės srityje visiškai nebūtina. Dėkuoju ponui Repo. Toliau Ponas Posalt, vieną minutę. Pone pirmininkė, dalėtų padėtie, padėtis yra klaus, paskutinis šiemet svarstomas klausimas. Dalitų yra tiek, yra dalitų skaičius sudaro pusę ES gyventojų skaičius. Taigi tai yra labai, labai daug žmonių. Indiją galima būtų palyginti su didžiulė, didžiulė universalinė parduotuvė, kurioje mes apsiperkame. Tačiau Indijo, Indija turi ir tamsę pusę - skurdas, dalytų diskriminacija, moterų ir merginų žaginimas, mergaičių naujagimių žudimas turime kelti šios klausimus e, e, santykiuose su Indija. Tai, kaip Indija elgėsi su dalitais, e, tikrai parodo tikrai Indijos veidą. Ir būtent su tuo veidu mes ir turėtume kovoti. Dėkuoju, pane Gormai. Ačiū, pane pirmininkė. Diskriminacija dėl priklausimo kastai Indijoje. Tokia yra realybė, nepaisant visų Indijos valdžios pastangų. Tarp socialinės atskirties e, e, aukų yra ypatingai daug moterų ir mergaičių. Jos kenčia nuo dvigubos diskriminacijos ir nuo daugybės formų smurto ir žaginimo. Vietos teisės aktai, kurie turėtų saugoti nuo smurto šeimoje, visiškai yra neveiksnus. Ir labai sunku šiems moteriams yra pranešti apie prieš, jos, prieš jas įvykdytus nusikaltimus. Visuomenėje yra įsitvirtinęs nusistatymas prieš jas audų nepamirškime, kad tokio nusistatymo yra nemažai ir tarp policijos. Dažnai žemiausios kastos žmonės dirba sąlygomis, kurias galima drąsiai pavadinti vergovę. Dažnai jie turi šalinti išmatas rankomis ar dirbti kitus juoduosius darbus. Aš manau, kad mes turėtume nuolatos kelti šį klausimą santykius ir su Indija. Ačiū, ponė Gurmai. Tiek pasisakymų pagal procedūrą prašau žodžio. Dabar komisaro Čiolo žodis. Merci, monsieur le président, euh, madame, monsieur. Ačiū pirmininkė, gerbėmi Europos parlamento nariai. Europos Sąjunga a, supranta tuos sunkumus, su kuriais susiduria tie asmenys, a, kurie patenka į. į e, išvardytų kastų apibrėžimą, nežiūrint to, kad konstitucija, Indijos konstitucija numato, kad visi piliečiai turi vienodas teises, vis tik tai yra toliau vykdoma diskriminacija. Labai svarbu, kad būtų pozityvos diskriminavimo priemonės įgyvenintos realiai, pavyzdžiui, kvotos ir taip toliau. Žemutiniuose rūmose Loksabai yra palikta 84 mm, mm, vietos e, žemiausiams kastoms, toliau ir viešo administravimo srityje iki 50 procentų kvotos yra. E, tačiau nežiūrint šių priemonių, e, vis tik tai matome, kad poveikis buvo visiškai kitoks, dar labiau sustiprėjo žemiausių kastų atstumimas, netgi tarp pačių kastų narių yra tam tikra įtampa dėl to, kas tą kvotą panaudos. Ir ir 89 metų įstatymo tikslas buvo už, užkirsti žiaurą elgesį su išvardinomis kastomis, ar 93 metų įstatymas buvo uždraudęs um, rankinį išmatų valymą, tačiau nežiūrint to, tų ir kitų teisės aktų gyvenimas nėra patenkinamas. Atsižvelgiant į demokratiją, teisinį kontekstą Indijoje e, valdžios mm, struktūros, ko, ko, tie, kas yra koalicijoje, tie, kas valdo kastas, turi siekti, kad būtų situacija pagerinta. Diskriminacijos padėtis taip pat yra aptariama ir mm, per dialogą, kurį palaiko ES su savo partneriais Indijoje. Dabar artimiausias toks susitikimas bus jau kitų metų metų pradžioje. Yra daug įvairiausių projektų, kurios vykdo nevyriausybinės organizacijos, kurias iš dalies finansuoja ir ES. Yra taip pat ir dvišalios pagalbos programos, kurių tikslas yra pagerinti e, nepalankiausioje situacijoje esančių asmenų padėtį, ypač galvojant apie jų galimybės gauti sveikatos priežos, socialinės apsaugos paslaugas. Tai yra apie 700, daugiau kaip 700 milijonų eurų skirta tam. Taip pat 330 um, tūkstančių eurų yra skirta uh, E, to, tokiems tikslams kaip švietimas, sveikatos priežiūra ir taip pat apie tai, ką jūs kalbėjote, tai, kas yra labai įsitvirtinę Indijos kultūroje, tai yra priklausomybė kastoms. Tačiau Indija yra padarius nemažai pažangos, galvojant apie e, nepalankioje situacijoje esančių piliečių padėtį. Nors, aišku, dar yra daug problemų. ES toliau um, akcentuoja valdžios pastangas, kai yra įgyvendinamos tikrai plačios programos šioje srityje. Ir labai mes remiame tas pastangas. Jūs taip pat savo galutinėme tekste. Uh, kalbate apie uh, laisvos priekybos sutarimus kaip galimybę, kur būtų galima pasistengti pagerinti uh, tų Indijos žemiausių kastų asmenų situaciją. Kalbuojant apie ekonominę situaciją, apie tai, kaip būtų galima protingai suderinti tos sutarimus, iš tikrųjų tai galėtų prisidėti prie nepalankiausių situacijoje esančių asmenų padėties gerinimo. Ačiū. Ačiū komisarui Čiolus. Tuo mes baigėme diskusijas, turime septynis pasiūlymus priimti rezoliuciją šio klausimu. Dabar balsuosime. Visų pirma,